President. Ah, very nice. That was very impressive. Thank you. We begin the one minute intervention. Dabar prasidės vienos minutės pasisakymai. Pirmiausia, kalbės ponas Mendis Devyko. El 14 de febrero del año 2008. 2008 m. vasario 14 d. per Valentino dieną buvo priimtas sprendimas, kad grupės e, posėdžiaus ir ketvirtadieniais. Ir mes mėginame spręsti šį klausimą, bet dar nesugebėjome. Tos intergrupės, ponė pirmininkė, turi susitikti konkrečiomis dienomis. Bet e, susitikimai nevyksta ir net vertimai, aišku, nėra numatomi. Aš esu skurdui skirtos intergrupės narys, bet yra, žinau, kad ir kitų kitų grupių pirmininkų. Tad norėčiau pasakyti visų grupių nariams ir pininkams, kad reikėtų, jog parlamento valdyba pasižiūrėtų, ar negalima atšaukti 2008 m. vasario 14 dienos sprendimą. Mums reikalinga e, praeitie taikytas tas laisvės principas. Man atrodo, kad e, pats e, parlamentas turi priimti sprendimą dėl savo darbo metodų. Dėkojame. Ponas Kirilovas. Šiandien švenčiame 85-asias metinės e, sutarties tarp Bulgarijos ir Turkijos. Tuomet e, prie, daug, prieš maždaug šimtą metų šimtais tūkstančių bulgarų buvo išvaryti iš Turkijos. Tai yra Bulgarijos Turkijos Angoros sutarties padariniai. Iš tikrųjų, nors ir buvo kreipimais aukščiausių lygmenių, nieko nepadaryta. Daug yra istorinių faktų, yra. Uh, 26 metų protokolas, kuri liūdija tų žmonių pabėgėlių statusą. Ministras pirmininkas padarė atitinkamus pareiškimus, tačiau o, iš Turkijos pusės yra o, visiškai jokios reakcijos arba reikalaujama dokumentų, tačiau yra ciniška reikalauti dokumentų iš žmonių, kurių nebėra gyvųjų tarpe. Turkija turi sustiprinti dialogą su Bulgarija ir šiuo klausimu aš tikiuosi, kad vardan gerų kaimininių santykių blaivus protas vis tik paims viršų lėšų. Tremosa vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, apininkystės sektoriuje yra didžiulė simetrija tarp ūkininkų ir paskirstimo pramonės. Ši asimetrija ir ka, pieno kainų sviravimai per pasarosius keliarius metus labai įsustiprėjo. Dėl to e, pieno e, tiekėjų, tie, pieno aug, gamintojų situacija labai pablogėjo. Labai svarbu galvoti apie pieno kainas ir kiekius, kurios prižiūri agentūra, prižiūrima komisijos. Tai aišku, kad atsižvelgiant į pieno gamybos kainų, situa, kainų um, sviravimus gali pablogėti pieno gamintojų situacija. Parakalo, I do encourage Greek in the plenary, thank you. Tikrai malonu girdėti uh, graikų kalbą plenarinėme posėdėje. Dabar ponas Krameris. Spalio 15 dieną apie Simkalas buvo rašomas straipsnis viename vokiškame laikraštyje, kuriame buvo štai kas – jog tarp Paryžiaus ir Bratislavos planuojamas geležinkelių ruožas yra labai svarbus, trans, svarbi transporto ašis. Komisaras džiaugiasi, kad taip bus e, daroma. Ir Štutgarto mm, S21 projektas bus svarbi šios magistralės dalis ir buvo kalbama apie tai, kad geležinkeliai priklauso prie transeuropinių projektų. Tuo tarpu nacionalinių stočių statymas yra nacionalinis reikalas. Bet man atrodo, kad visa infrastruktūra susijusi su stotimis. E, yra finansuojama tiek vietos regioninių, tiek ir valstybinių mastų. Aš norėčiau, kad Simkalas patvirtintų išsakytą poziciją ir pasakytų, kad Štutgarte požeminė stotis nebus kofinansuojama iš ES pinigų. Ačiū. Pone Matijas, vienai minutį. Pirmininkė. Briuselyje dabar populiariausias, dažniausiai girdimas žodis yra e, griežtinimo priemonės. Tačiau biudžetų apkarpimo priemonės yra tiesiog kolektyvinė vagystė vykdoma prieš visus ES piliečius. Graikijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje prasidėjo straikai, Ispanijoje ir Portugalijoje jie numatyti vėliau. Taigi klausiu, kiek dar streikų, demonstracijų surenkti reikės, kiek dar žmonių, kiek dar balsų e, turės būti išgirsta, kad mes dirbantis Briuselėje, išgirstume jų balsą. Man atrodo, kad reikėtų imtis teisingų veiksmų, ko mes, ko mes iš tikrųjų siekiame tuo, ką darome. Ačiū, ponas Salavrakos, vienai minutį. Graikijos spaudoje, o taip buvo galima paskaityti, o taip sakė ir Graikijos vyriausybė ir nereikėtų tuo abejoti buvo sakoma, jog per Šiaurės Graikijos sieną įvyko, atvyko asmenų be dokumentų. Frontexas juk yra atitinkama pasienio kontrolės organizacija, bet akivaizdu, kad um, galbūt sunku tą padaryti jūros sienomis, bet tą reikia daryti, kalbant apie sausumos sienas. Uh, E, per kurias mėgina į valstybės patekti pabėgėliai. Tad atvyko be jokių kelionės dokumentų pabėgėlių srautai ir galima būtų pasakyti, kad pabėgėlių srautai dabar persikelia nuo kelionių jūroje prie kelionių sausumis, sausumos sienomis. Tad labai svarbu, kad būtų atitinkamai um, Turkijos atžvilgių um, numatyti sprendimai, turiu galvoje sienos apsaugą ir taip pat turi būti laikomasi pabėgėlių protokolo ir labai svarbu, kad būtų kovojama su neteisėta migracija ES. Toliau šegėdi vieną minutę. Dėkoju. Norėčiau kalbėti apie baisę aplinkosauginę katastrofą aliuminio fabrike Vengrijoje. Aš norėčiau pirmiausiai padėkoti už palaikymą per paskutinėsias dienas, e, padedant nukentėjusiesiems. Norėčiau pasakyti štai ką. Buvo nemažai aukų bet buvo galima išvengti minėtos katastrofos. ES tenka uždavinys ir imtis to prevencinio vaidmens. Privatizavimo sutartys, jos buvo sudarinėjamos ir dėl to mm, oligarchai pateko į valdžią. Privatizavimo sutartys turėtų būti peržiūrėtos. Neteisėtai buvo Atitim, atimtas iš fabrikų savininkų turtas per rekapitalizaciją, tad pirmiausiai turėtumėm užtikrinti, kad tas turtas, tas turtas kad būtų atitinkamai e, atšaukti priimti sprendimai. Dėkuoju, ponas Tensinas. Aplinkosauginiai sprendimai yra susijęs su mumis visais ir kalbant apie kovą su klimato kaita, ES turi vaidinti lyderės vaidmenį. Ekspertai kalba apie tai, kad didžiausias taršos šaltinis yra kalnakasybos šachtos, šildymo, įrenginiai, pavyzdžiui, tokios galimybės, gal pasakyčiau, šildymo galimybės yra ir jos gali būti ekologiškos. Aš norėčiau pasakyti, kad beveik 2 milijonai žmonių e, maždaug per metus žūva dėl to, kad kvepuoja dujomis ar nereikėtų kartu su jungtinėmis valstijomis pamėginti kažkokiu tai būdu išgelbėti mūsų aplinką, ponas Matula, vieną minutę. Mulțumesc, domnule președinte. Zilele acestea... Ačiū pirmininkė. Pastarosiamis dienomis buvo mėginama imtis konkrečių žingsnių su užtikrinti ir sustiprinti ES dujų tiekimo nepriklausomumą ir kad mes turėtumėm pakankamai išteklių. Turiu galvoje magistrales tarp Rumunijos ir Vengrijos, magistrales, kurios yra finansuojamas iš ES e, lėšų. Man atrodo, kad tai yra sėkmės modelis. Ir, ir jeigu mes norėtumėm tokį modelį iki 2014 metų išplėsti ES lygių, jeigu norime išplėsti savo dujų turimus šaltinius, tai tik tai tuomet ES galės e, būti nepriklausoma iškilus dujų kriziai ateityje. ateityje. Svarbu, kad būtų ne vienas tiekėjas, o jie būtų diferencijuojami. Aš tikiuosi, kad dujų projektas, Nabuko dujų projektas paskatins taip pat ir dujų tiekimą iš Azerbaidžiano per Rumuniją. Dėkojame, ponas Merskivė, minutę. Paldies, priekšsėdėtai, kungs. Es gribu pievērst jūsų uzmanību interesantu momentu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį labai įdomų mūsų darbo ypatumą. Ketvirtadieniais beveik visi Europos parlamento nariai išvyksta iš Strasbūro maždaug pusę dviejų po pietų. Ir kaip visi žinome, tuo metu yra e, traukinys. Tuomet paaiškinkite man, kodėl ketvirtadieniais, ketvirtą valandą po pietų balsuojame dėl žmogaus teisų klausimų. Kodėl suplanuojami tokie balsavimai, kai bu, iš karto būna aišku, kad 90 procentų parlamento narių nedalyvaus. Tai yra gana kvaila, aš tikiuosi, aš darau peldą, kad manęs niekas neišgirs tikriausiai ir, na, labai gaila dėl to. Ačiū Vasabu vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. E, Rumunijoje yra pažeidžiama demokratija ir tą daro viena vyriausybinių partijų. parlamento per balsavimą buvo pasakyta, kad buvo balsuota ne 170, o 90 parlamentarų. Ir buvo numatytas pensinio amžiaus padidinimas. Buvo numatytas e, naujas pensijų apskaičiavimo veiksnys. Uh, Opozicija pasisakė prieš atitinkamus pakeitimus, jinai nedalyvavo balsavime, todėl įvyko didžiulė apgavystė. Jeigu nebūtų protestų, tai akivaizdžiai, kad jau dabar Rumunijos prezidentas būtų mm, pasirašęs šį įstatymą. Dėkojame, ponas Šmet, vieną minutę. Ačiū pirmkė Švedijos vyriausybė gavė David Įsok, kuris jau yra atėjo devyneri metai kalinimas inf, bylos informacija. Dėl, tai yra byla dėl žodžio laisvės, dėl to, kad yra Europos žmogaus teisų konvencija, Europos žmogaus teisų uh, teismo precedentų teisė, aišku, kad valstybės narės privalo panaudoti visas priemonės, kad avysako pagrindinės teisės būtų užtikrintos. Eritrėje viena iš neturtingiausių valstybių, kuri yra priklausoma nuo pagalbos iš ES. Taigi mes, pirmininkė, turime pareikalauti, kad David Isak būtų iš karto paleistas mainais už finansinę pagalbą. Rytoj jo broliai ateis į Europos parlamentą, susitiks su um, parlamento pirmininku ir komisaro Pybalks taip pat kalbėsis apie e, juridinę išvadą dėl šios bylos pirmininkė. Aš tikiuosi, kad Europos institucijos dės didesnį, darys didesnį spaudimą Eritrėjos prezidentui, kad būtų paleistas šis žmogus iš kalėjimo ir išsaugota būtų jo gyvybė. E, Joe Higgins. Yeah. Joe Higgins. Chairman, in September pirmininkė. Rugsėjo mėnesį savaitę praleidau Kazikstane draugę su Europos parlamento kairiųjų frakcijos atstovai. Kazakstano prezidentas Nazarbaevas yra diktatorius, toje šalyje nuolatos pažydinėjamos žmogaus teisės. Mes susitikome su grupėmis, kurios kovoja už žmogaus ir darbuotojų teisės. Mes išklausėme e, šiurpinančių pasakojimų apie padėtį Kazahstano kalėjimuose, apie visišką kalinių žeminimą, taip pat jų e, mušimą ir prievartavimą. Gėdinga, kad Kazahstanas šiuo metu pirmininkas pirmininkauja šiais metais pirmininkauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ir kad ten e, gruodžio mėnesį e, šalies sostinėje vyks vals, šių val, organizacijos valstybių narių susitikimas. O Kazakstano prezidentas kitą savaitę lankysis parlamente, jį priims Buzekas, Baroso ir kiti. Uh, jis taip priimamas dėl to, kad Kazahstano naftos bendrovės yra labai svarbios. Bet aš norėčiau, kad būtų iškeltas žmogaus teisų trypimas šis klausimas šioje šalyje. Ačiū. O kirius e, Džinkueras, ja, NLP. Nelle ultime settimane più di una trentina di Mapuche sono stati in sciopero di fame. Praėjusiamis savaitėmis Apie šimtas žmonių paskelbė bado streiką. Dėl norėdami išreikšti savo protestą kariniai diktatūrai. Ir galbūt e, ne viena iš frakcijų nematė e, skubos tvarka būtinybės priimti uh, atitinkamos rezoliucijos, bet jungtinių tautų pranešėjas balandžio mėnesį jau kalbėjo apie Čilės e, gyventojus. Turiu galvoje Maputo. Aš norėčiau pasakyti, kad e, tie Čilės vietos gentis turi turėti viltį, kad parlamentas imsis visų reikalingų politinių instrumentų, kad paskatintų Čilę laikytis atitinkamų įsipareigojimų. Dėkojame. Pona Stojanov, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėjau kalbėti dėl būsimų diskusijų Bulgarijos nacionalinėje asamblėje dėl referendumo, dėl Turkijos stojimo į Europos Sąjungą. Tačiau Panas Kirilov paprovokavo mane pasisakyti, nes jis iš esmės pakartojo tą kalbą, kurią panas Valenci, mano partijos vadovas, pasakė Bulgarijos nacionalinėje asamblėje vos prieš kelias dienas. Noriu pasakyti, kolegos, kad tai žmonės, kurie buvo išvaryti iš rytų Tracijos, tikrai net turi neturėjo jokių teisų, jie turėjo palikti vaikus ten, nes kūdikiam pravirkus turkai tiesiog žudydavo juos. Turkija iš tikrųjų tarsi pasirepetavo prieš armenų genocidą. Tai buvo genocidas prieš 50 tūkstančių bulgarų, kurie, kurie buvo išžudyti, 300 tūkstančių buvo išvaryti iš to regiono. Taigi reikia pasisakyti, pasisakyti prieš Turkijos stojimą į Europos Sąjungą. Panas Kilakakis. Kyrie Proedre, o Jean-Claude Juncker Pone pirmininkė, Žanas Klodas Junkeris vakar pareiškė, kad nuo 2008 metų mes matėme, jog Graikija esą imsis svarbių priemonių, bet akivaizdu, kad išorė pateko ir kitos informacijos, turiu galvoje Graikijos baisų biudžeto deficitą. Ir tai buvo bent jau dvigubai didesnis deficitas negu numatytas. Tad kaip galėjo būti taip, kad Eurogrupės nariai net nepastebėjo to fakto, turiu galvoje, Eurogrupėje buvo apie tai diskutuota, Ekofinas prisima institucinę atsakomybę, bet problema buvo ne tiek suformuluota biudžeto deficito prognozė, kiek atitinkami uh, politiniai kriterijai, juk Graikijos piliečiai yra mokesčių mokėtojai, ar jie neturėjo teisės sužinoti, kokia yra reali padėtis. Mes norėtumėm, kad taisyklės būtų taikomos visiems vienodos. Ačiū. Revidinis vieną minutę. Grazie, prezidente. Siekiuso, tra le... Ačiū, ponė pirmininkė. Mes matome, kad spalio mėnesį šešto dieną įtampo sąlygomis vyko sustikimas tarp Kinijos ir ES. Ir akivaizdu, jog kai kurie sustikimai buvo. Um, Nevyko dėl prisidengiant logistinėmis priežastimis. Mes matome, kad ES paprašė, kad Kinija ne, sumažintų savo valiutos vertės, kurso ir tai esą yra viena svarbiausių sąlygų siekiant pripažinti Kiniją kaip rinkos ekonomiką. Mes matome, kad 2,15 procentų buvo padidintas e, Kinijos valiutos kursas lyginant su doleriu, bet e, lyginant su euru e, žinios yra baisios, kadangi atrodo, kad um, Europa yra vienintelis regionas, kuris negali kaip nors nors manipuliuoti savo valiutos. Mes matome, kad e, toksai Kinijos valiutos juanio nuvertinimas daro milžiniškų padarinių ir niekaip e, neleidžia konkuruoti lygiomis sąlygomis. Mes atitinkamą delegaciją vyksime į Kiniją ir mėginsime tą aiškintis. Dėkojame. Ponas Revelinis. Pane Rivelinį, tikrai tada aš turiu būti nesažiningas kitų kolegų e, atžvilgių, kadangi jiem nebelieka laiko. Kolegos, prašau laikytis e, laiko limito. Mulțumesc, domnule președinte. În contextul în care se pune tot mai acut problema reducerii transportului la mari distanțe. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie maisto produktų transportavimą. ir kalbu apie bendrijos mėsą. Negali būti taip, kad e, aviena būtų tūkstančius e, kilometrų importuojama ES, tuo tarpu mūsų avienos augintojai prietų būtų priversti pardavinėti avieną e, juokingą kainą. Avienos eksportas yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis. Atsižvelgiant į tai, kad e, matome akivaizdžius socioekonominius iškraipimus, matome, jog atsisakome tūkstančius metų trukusios tradicijos. Tad atsižvelginti tai prašome iš komisijos ir tarybos atitinkamų e, priemonių, kad būtų sustabdytos atitinkamas tendencijos vienas ir tie ačiū. Ponas Arsenis. 2008 Ačiū, ponė pirmininkė. 2008 metais mes patyrėme vieną didžiausių maisto produktų krizių visame pasaulyje. Afrika sukrėtė baisi bado banga, bet kitas dalykas buvo pagaminta nepaprastai daug grūdų, paradoksas, kuris rodo visą sudėtingą um, situacijos mastą. Nasdaq kotiruojamos, o taip pat kitose biržose kotiruojamos įmonės prekiauja um, baziniais maisto produktais ir atitinkamai manipuliuoja maisto produktų kainomis. Labai blogai, kad e, nuo to kenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Mes negalime taikyti su tokiamis tendencijomis. Uh, mes turime numatyti atitinkamas sąlygas europiniu ir tarptautiniu lygiu e, ir įsipareikojimus, kurių turėtų laikytis e, įmonės. Dėkojame, ponė Figerėto, vieną minutę. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Šiandien pasaulinė diena kovai su priekyba žmonėmis ir turime parodyti visą savo dėmesį ir o, neapsiriboti vien tik tai gražiais žodžiais. Turime parodyti, kad tikrai galime kažką padaryti tokioje situacijoje, kuri turi padarinių šimtams tūkstančių žmonių, taip pat ir ES. Tai yra baisus reiškinys, kurį sukelia skurdas, badas visame pasaulyje. Tai yra baisiausia kapitalistinio išnaudojimo forma, neokolonializmo forma kur taip pat ir daug um, pagrindinių europinių valstybių taip pat neša dalį atsakomybės. Taigi kova su skurdu, kova su prekyba žmonėmis reikalauja iš mūsų pasaulinių priemonių, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam neo. kapitalistinėms tendencijoms, kad būtų galima progres aktyviau e, formuoti politiką, kad tai atsispindėtų, e, kad, kad mūsų politikoje atsispindėtų tai, ką žmonės kalba šiandien gatvėse. Sodermajer. Ponios ir ponai, 67 metai pasibaigus Benito Musolinio diktatūroje pietų Tirolyje tebelieka fašistinių paminklų, kurie yra puoselėmi. Pietų Tiroliečiams tai yra didžiulė neteisybė. Man atrodo, kad tai yra nepriimtina situacija 21 amžiaus Europoje. Jau prieš keletą metų ponas Franko Fratinį mm, kalbėjo apie tai, jog visi nacijų simboliai turi būti uždrausti. Man atrodo, kad tai apimtų taip pat ir fašistinius paminklus pietų Tirolyje. Tačiau e, jo pasiūlymas nebuvo išgirstas ir man atrodo, kad jį reikėtų iš naujo iškelti. Komisija turi aiškiai paaiškinti, kad visiems būtų aišku, jog nusižengimas prieš mažumų teisės yra baisus nužengimas, o Lisambonos antro, sutarties antrajame straipsnėje turi būti parašyta, kad turi būti atitinkamai kontroliuojama, kaip saugomas mažumų teisės. Ačiū. O kirius Sikerski, vieną leptų. Ponas Sikerskis. Sikerski, yes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 23-osios kovos su skurdu dienos, kurią yra, kurią yra paskelbusios jungtinės tautos, buvo, e, daugybė, buvo surinkta daugybė renginių, kad atkreiptumėme dėmesį į skurdė gyvenančius žmonės. Tai yra raginimas visuomenė visame pasaulyje kovoti su skurdu. Tai turi tapti mūsų svarbiausių prioritetų. Taip pat turime dar kartą panagrinėti, kokios yra skurdo Europoje priežastis. Būtent todėl nemokamo maisto dalinimo programa, kuria, kurios vertė yra 500 milijonų eurų per metus, yra gyvendinama Europoje. Ši kovos su skurdo diena tampa labai svarbi, nes skurdas pasaulyje tampa vis aštesnė problema. Pone Gutierrez. Sergio. Sí, muchas gracias, señor presidente. El Día Internacional. Ačiū pirmininkė. Tarptautinė kovos su priekyba žmonėmis diena atskleidžia baisius faktus. Daugiau kaip 90 procentų prostitucijos e, Europoje yra, e, aprūp, e, yra susijęs su turto prievartavimu. Dėl to nukenčia moteris ir vaikai, nežiūrint visų mūsų hartijų. Galbūt mes kalbame apie, iš tikrųjų tai yra blogiausia vergovės forma pasaulyje. Ir Ir Ispanijoje taip pat yra bandoma sus, susekti nusikaltelius, bandoma kovoti teisės sauginėmis priemonėmis mūsų šalyje, tačiau to nepakanka, reikia kovoti su tuo reiškiniu visoje Europo, Europos teritorijoje. Ir ši diena yra labai svarbi, norint informuoti mūsų piliečius, nu, stengiantis padėti tiems, kurie priverčiami už patekti į, į šį verslą, užsiimti šio darbu, kurie ar yra viliojami į tą sritį, kad jie iš tikrųjų kreiptųsi pagalbos. Tai yra labai svarbu. Ponas Tarabela. Apsirūpinimas maistu yra labai svarbus. Pirmininkė, kolegos ne vienintelis, kuris nerimauju dėl tokių dalykų. Pavyzdžiui, Danija, Prancūzija, leidžia bisfenolį A e, naudoti e, tai induose maistui, nežiūrint to, kad moksliniai tyrimai rodo, koks, kokia pavojinga yra ši medžiaga ir nepaisant bet kokių e, atsargumo principų. Taip pat yra ir genetiškai modifikuotų organizmų, kurie yra patvirtinti EFSOS manau, kad mes turėtumėm padaryti daug daugiau apsaugodami e, mūsų vartotojus tai ypač nuo bisfenolio A. Turime užtikrinti daug geresnę piliečių apsaugą, kadangi eina kalba apie jų sveikatą. Ponas Ivan. Bună seara! Mesajul meu este adresat e, președintelui Parlamentului European, Aš kreipiuosi Europos parlamento pirmininką poną Buzeką. Prieš keletą mėnesių jisai buvo atvykęs į Rumunijos parlamentą. Jisai taip pat pritarė ir vyriausybės taupimo priemonėms. Norėčiau pasakyti ponui Buzekui, kad jau mėnuo, kaip Rumunijoje nėra parlamento. Jau kurį laiką nevyksta jokių posėdžių, neprimama jokių sprendimų. Pensijų statymas žlugo, kaip pasakė vienas mano kolegų, Trajanas Vasesku, Rumunijos prezidentas. Jisai neatsiriboja nuo tokios praktikos, bet jo praktika PDL pritarė stukčiavimui ir apgavystėms. Tai yra normali Rumunijos parlamento darbo praktika. Tad aš norėčiau sužinoti, ar ponas Buzikas ir toliau remia PDL ir valdžią Rumunijoje. Ačiū. O kirius Binev, vieną lepto. Ponas Binev. Drevi, господин президент, уважаеми колеги. Вярвам, че Европейският съюз и всички ние полагаме. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad Europos Sąjunga ir mes visi bandome išvesti Europą iš krizės. Vienoms šalims sekasi geriau, kitoms prasčiau dėl įvairiausių priežasčių. Maniau, kad svarbiausias Europos e, valstybių prioritetas yra stipresnė ES rinka. Ir todėl mane ypač neramina laisvos prekybos sutarčių planai su Pakistanu. Aš suprantu, kad Pakistanas yra labai sudėtingoje padėtyje, bet nemanau, kad ta situacija yra. Yra, yra priežastis sudėti šią sutartį ir nes tai keltų grėsmę kai kurioms ES pramonės sritims, ypač tekstilės pramoniai. Uh, Tai ypač aktualu Bulgarijai. Bulgarija išgyvena, labai, Bulgarija išgyvena rimtą krizę, o Pakistano prekių atsiradimas Europos rinkoje tikrai imtų kelti grėsmę mūsų gaminiams. Taigi šiuo metu Europos rinkos išsaugojimas yra svarbesnis nei bet, nei bet kada. Ir toks sprendimas, tokios sutarties sudarimas tikrai nėra, nebūtų tinkamiausias žingsnis šioje situacijoje. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į ekonominę ir socialinę Rumunijos situaciją. Situacija labai sudėtinga. Antikrizinės priemonės, kurias patvirtino Rumunijos vyriausybė, yra neefektyvios ir antisocialinės. Jos nusižengia žmogaus teisėms, ypatingai švietimo srityje, o taip pat ir kalbant apie teisę į orų gyvenimą. Kokios šių e, priemonių kokie padariniai tai yra infliacija ir baisus sunkmetis, protestai, kurie pasiekė net neįsivaizduojamus mastus, tai yra profesorių, policininkų, mokytojų ir kitų profesijų atstovų profsąjungų organizuojami protestai. Akivaizdu, kad tai yra visas tautos sukilimas. Komisija turi atitinkamų priemonių ir mechanizmų. Uh, kuriais galima prižiūrėti finansinę valstybių narių politiką. Komisija turėtų išreikšti poziciją dėl e, vyriausybės, Rumunijos vyriausybės patvirtintų finansinių krizės įveikimo priemonių. Ačiū. Panas Balšytis. Pirmininkė, šių metų spalio 10 dieną keltelisko glorija plaukiančiame iš kylio į klaipėdą kilo gaisras. nors ir pavyko išvengti žmonių aukų tačiau avarija išryškino dideles keltais keliaujančių žmonių saugumo užtikrinimo problemas. iš nukentėjusiųjų asmenų pateiktos informacijos aiškėja kad kelto įgula nebuvo pasirengusi gelbėjimo darbams ir keleiviai turėjo rūpintis vieni kitais. be to išgelbėtų keleivių skaičius buvo didesnis nei nurodyta oficialiame keleivių sąraše kas kelia rimtų abejonių dėl bendro keleivių saugumo užtikrinimo ir galimos terorizmo grėsmės. europos sąjungoje po rugsėjo vienuolika osios didelis dėmesys buvo skiriamas orlaiviais keliaujančių keleivių saugumui. pastaroji nelaimė išryškino kad keltams būtina taikyti panašią kontrolės sistemą kaip orlaiviams ir kad būtų atliekami nuolatiniai nepriklausomi tiek techninės būklės tiek ir personalo atsakingo už žmonių saugą kvalifikacijos patikrinimai. ačiū. Η κυρία Ναβιτρόλοβα για ένα λεπτό. Mrs. Nevedalova. Uh, minulý týždeň som viedla delegáciu pozorovateľov európskeho parlamentu na parlamentných voľbách. nevedalová aš dalyvavau praėjusią savaitę kirgizistane parlamento rinkimų stebėjimo misijoje. Taip pat turėjau galimybę susitikti ir su atitinkamais valdžios atstovais Aš noriu pasakyti, kad mm, Biškeke įvyko išpolių ir nes kai kurios partijos suabejojo rinkimų rezultatais. Nepaisant tarptautinių organizacijų konstatavimo, kad rinkimai įvyko pakankamai ramiai. Tad akivaizdžiai matome, kad šalis atsiranda vėlgi kryškelėje. Aš labai tikiuosi, kad ES ir parlamentas daugiau domėsis Centrinės Azijos regionu. Ir aš kalbu ne tik taip pat ir apie Tadžikistaną ir apie Afganistaną, nes mums labai svarbu, kad mūsų matomumas regione būtų didesnis ateityje. Ačiū. Last, but not least. Ir paskutinis sąraše, aišku, nemažiau svarbus nei kiti, panas Kofin. Prašom. Бих искал да обърна вашето внимание на... Ačiū pirmininkė, noriu atkreipti į jūsų dėmesį į labai svarbius dalykus susijusius su kibernetiniu saugumu. Turime užkirsti kelią grėsmiai, kuri yra susijusi su uh, Um, internetiniais nusikaltimais. Aišku, kad visuomet daug lengviau užkirsti kelią uh, netinkamiem veiksmam nei po to uh, jų uh, padarinius likviduoti. Aišku, kad kibernetinė erdvė turi būti daug saugesnė, tačiau grėsmių iškyla. Su internetu susiję teisės aktai turėtų neriboti informacinių technologijų plėtojimo. Trečia, mums reikalingas dinamiškas, horizontalus koordinavimas tarp tarp visų su internetiniu saugumu susijusių institucijų veiksmų. Taip pat ketvirta labai reikalingi tarptautiniai tvirti bendradarbiavimo mechanizmai. Norėčiau Europos komisija paraginti laikytis labai griežtos pozicijos, ypač kai eina kalba apie Europinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimą. Labai svarbu, kad būtų visi mechanizmai, kad būtų galima įgyvendinti nacionalinius mechanizmus, kurie egzistuoja šioje srityje. Dėkuoju, brangus kolegos. Dabar einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra pranešimas dėl Europos standartizacijos ateities. Ponas Kožušnik, pranešėjas.